Grazie, prezidente. I will uh, uh, speak English. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu anglų kalbą. Atsiprašau prancūzą kalbių, draugų. Prancūzų kalba užima daugiau laiko. Kalbant angliškai, man šiek tiek lengviau, nes per 15 minučių e, apibriežti penkerių metų planus visam pasauliui būtų labai sudėtinga iš esmės turbūt neįmanoma. Todėl aš labai tikiuosi e, išklausyti gerų klausimų, kurie leis daug skirtingų aspektų, aspektų detaliai aptverti. Pradėsiu nuo mūsų pačių. Pirmininkai, kaip jūs sakėte, gyvename labai sudėtingų laikotarpių. Jeigu pažvelgtume aplink, e, e, tai pamatytume, kad daugiau negu 3000 žmonių jau žuvo Ukrainoje, pažvelg, kiek pat žmonių žuvo nuo ebolos. Jeigu pažiūrėtume į pietričius, Pažiūrė, matytumėte Lampedūzą, kurį aš lankiausi prieš porą dienų. Na, jei pažvelgtumėt į pasaulinius klausimus, kurie atrodo labai toli, e, suprastume, kad jie turės įtakos mūsų žmonių gyvenimams, mūsų pačių ateičiai. Todėl turime atsakyti klausimą, kurį piliečiai mums teiks. Šiame sudėtingame pasaulyje, šiais sudėtingais laikais, ką ES daro, už ką mes pasisakome, kaip užtikriname, kad mūsų vaidmuo šiais sudėtingais laikais būtų deramai suvaidintas. Turime veikimo priemonės, po Lisabono sutarties mes tikrai jas turime. Turime išorės veiksmų tarnybą, kuri jau veikia artimiausius penkerius metus turime skirti tam, kad būtų suformuota mūsų bendra politika, bendra vizija ir bendra strategija. Ir tai yra mano pagrindinis uždavinys artimiausiams penkeriems metams - suformuoti realią užsienio politiką, bendrą politiką. Aš žinau, kad kai kuriems iš mūsų ir jūsų tai skamba naiviai. Yra žmonių, kurie sako, kad valstybės narės visuomet pačios turės vykdyti savo užsienio politiką ir saugumo politiką. Kai kas sako, kad 29-osios užsienio politikos nebereikia. Ir aš esu esu visiškai tuo tikra. Bet tuo pat metu mes visi, esant iš čia ir už šios salės ribų, puikiai žinome, kad jokių būdų šiais sudėtingais laikais, šiame sudėtingame pasaulyje negalėsime nieko pasiekti, jeigu nedirbsime kartu, jeigu nevykdysime savo pareigų ir atsako, nenešime atsakomybės kartu. Turime galvoti plačių mastų ir dirbti kartu. Reikia ilgalaikės misijos, kad išvengtume krizės ir suvaldytume pokrizinius laikotarpius. Mes turime uh, į e, horizontą žvelgti toli siekiančių žvilgsnių. Turime suprasti, kad tai tarnauja mūsų pačių interesams. Nėra vieno atskiro vidinio ES prioriteto, kuris nebūtų susijęs su išorės matmeniu. Šiandien yra dalykų, kurių nei viena valstybė narė pavienė negalėtų nuveikti savarankiškai. Todėl turime būti suinteresuoti daryti tai, ką ponas Junkeris Liepos mėnesį parlamente sakė. Turime visapusiškai išnaudoti ES potencialą išorėje. Ko reikia, kad, čia, kad šį tikslą pasiektume, mano nuomonė? Reikia trijų dalykų. Pirmiausia, reikia jaustis savininkais, jaustis uh, uh, autoriais visose valstybėse narėse. Mes turime kurti bendrą viziją patys nuo pat pradžios. Per vėlų taip pradėti jaustis, kai jau susėdame prie stalo dėrėtis ir kai turime reaguoti į prasidėjusią krizę. Mes turime turėti bendrą viziją nuo pat pradžių. Todėl Aš savo kadencijos pirmaisiais mėnesiais lankysiuosi visose 28 valstybėse sostinėse. Pradėsiu nuo kitos pirmininkančios šalies Latvijos ir sustiksiu ne tik su vyriausybėmis, užsienio reikalų ministrais, bet ir su parlamentais, Europos parlamento nariais, jeigu jie bus tuos tuo metu tose šalise. Taip pat su NVO, pilietinės visuomenės organizacijomis, ekspertų centrais, kiekvienos valstybės narės užsienio reikalų bendruomenė, kad aš galėčiau susidaryti bendrą viziją ES saugumo ir užsienio politikai ir bendrus prioritetus išskirčiau. Gerai yra tai, kad mes, mes turime penkerius metus bendro darbo. Antras dalykas - turime dirbti kartu. Džiaugsiuosi, jeigu praėjus penkeriems metams nebeliks tokių savokų kaip mes ir jie, kai Europos institucijos kalbėsis, vieno, kalbėsis vie, kalbė, vienos apie kitas. Sakysime tik mes, Europos Sąjunga, e, taryba, Europos parlamentas, komisija, jos turi būti bendros. Joms, aš suprantu, kad man teks e, ypatinga atsakomybė, nes man e, teks dirbti dviese skirtingose kėdėse ir apie tai galėsim vėliau kalbėti. Aš darysiu viską, ką galiu, kad e, vertinčiau galimybės e, bendradarbiauti visoms institucijoms aukščiausių lygių. Aš negaliu reikalauti, kad įvairios institucijos bendradarbiautų, jeigu aš pati nebendradarbiausiu su jomis. Todėl aš ir nusprendžiau, kad nuo pat pirmosios dienos, ir taip paskelbiau, kartu su savo sekretorietu persikelsiu į Berlemum pastatą. Nereiškia, kad aš išeinu iš išorės veiksmų tarnybos. Tiesiog e, Europos išorės veiksmų tarnyba taps ES institucijų visų išorės veiksmų centras, taip kaip turėtų būti. Taip pat tai reikš, kad aš galėsiu dalyvauti komisijos kolegijos posėdžiuose, mano sekretoriato vadovas galės e, dalyvauti tinkamo ligmens e, sekretoriato vadovų sustikimuose. Mes turime kartu dirbti. Reikia koordinuoti visus veiksmus ir visą politiką, kuri turi išorinės įtakos. Turime palaikyti ryšį su komisijos nariais ir su kitais svarbiais pareigūnais. Nėra nei vieno portfelio Europos komisijoje, kuri nes neturėtų įtakos išorės e, politikai. Ypač išskirsiu energetiką, priekybą, migraciją, klimato politiką, aplinkos apsaugos politiką ir visas kitas. Su pirmininku Junkeriu mes susitarėme, kad aš koordinuosiu ir pirmininkausiu e, grupiai, kuri kiekvieną mėnesį susitiks skirtingais formatais Ir pirmasis tos grupės posėdis e, vyks mūsų kadencijos pirmąją savaitę, lapkričio pradžioje. Be to, reikia geriau ir efektyviau koordinuoti išorės ir vidaus politiką. Jei pažvelgtume į pagrindinius saugumo iššūkius, suprastume, kad toks koordinavimas yra reikalingas. Pagalvokite apie terorizmą, pagalvokite apie migrantų srautus, saugumą, gynybą. Turime dirbti skirtingais formatais pagal darbo tvarkę ir įvertinti e, tos darbos varkės turinį. Kadangi paminėjau saugumą ir gynybą, norėčiau pasakyti, kad e, pasikliausiu savo e, patirtimi Europos parlamento, atsiprašau, Italijos parlamento gynybos E, komitete ir parlamentinė asamblėje yra. Aš tikiuosi, kad su parlamentu bus vykdomas saugumo ir gynybos bendradarbiavimas, nes Europos tarybos birželio mėnesį primtoje strateginėje darbo tvarkėje saugumas ir gynyba eina tarp keturių prioritetų. Turi būti tarnaujama taikai, turi būti užkertama konfliktai, stiprinamas tarptautinis saugumas. Tai yra pagrindiniai mano objektai ir jie yra numatyti sutartyje. Kai kalbame apie saugumą ir gynybą, aš žinau, kad ši sritis irgi priklauso mano atsakomybei, kaip ir Europos gynybos agentūros vadovavimas. Aš bendradarbiausiu ir su saugumo studijų institutu, vadovausiu gynybos tarybai ir lankysiuosi ES misijose ir operacijose susijusiuose su kariniais ir civiliais veiksmais. Aš žinau, kad galėsiu pasikliauti Europos parlamentu ir ypač jūsų komitetu, kad galėčiau e, pasisemti žinių iš jo patirties ir e, suprasčiau jūsų vizijas. Tai yra rimtas uždavinys man, tai nebus lengva, bet aš manau, kad aš galiu tikėti su jumis užmėgsti ypatingus santykius. Ne tik todėl, kad man reikia atlikti tam tikrus įsipareigojimus, ne tik formaliai, bet ir todėl, kad man ir jums turbūt politiškai e, svarbu yra užmėgsti partnerystę ir išlaikyti ją per artimiausius penkerius metus. Jeigu sugebėsiu visą tai padaryti, aš manau, kad sugebėsime visi nešti mums tenkančią atsakomybę taip, kaip dera. E, Man tai visų pirma reiškia, kad reikės pasirūpinti tą pasaulio dalyje, kurioje mes esame, kurie dabar yra viena iš sudėtingiausių. Aš galvoju ne tik apie mūsų kaimininės teritorijas, bet ir apie platesnę kaiminystę, mūsų kaimynų kaimynus, pradedant Balkanais ir Turkija. Plėtros politika, aš manau, yra geriausia, nors ir ne vienintelė garantija ilgą laiką e, įtvirtinti demokratiją, stabilumą, ekonominę raidą rytai. Manau, kad reikės uh, aktyvesnio ES dalyvavimo skirtingais būdais rytuose nuo visapusiškos paramos Ukrainai, jos saugumo sistemos sutvirtinimo institucinėms reformams, e, ekonominiams iššūkiams, energetikos iššūkiams, perinant prie Moldovos ir Gruzijos, ypač artimiausiais mėnesiais. Turėsime taip pat bendradarbiauti su Armenija, Azerbaidžianu ir Baltarusija. Uh, reikės uh, žiūrėti į akis mūsų rytų kaiminiai Rusijai ir stengtis, kad artimiausių metų būtų visapusiškai gyvenintas Minsko susitarimas, visi jo straipsniai ir paremtos e, turėtų būti Porošenko pastangos jo valstybėje įtvirtinti taiką. Prieš e, mėnesį Aš su Rusijos atstovai sėdėjau vienoje salėje. Kol kas ta valstybė mums nėra partnerė, bet ji yra strategiškai svarbi pasaulinė valstybė. Ir tai yra kaiminė, tiesioginė Ukrainos kaiminė. Todėl mes turime nuodugniai įvertinti mūsų santykius su Rusija artimiausiams penkeriems metams. Aš sakiau, kad reikia daugiau dėmesio rytams, bet lygiai taip pat daugiau dėmesio reikia pietinėms valstybėms, ypač artimieji rytai. Europos Sąjunga šios, šiame regione buvo veiksminga veikėja, ji turi tokia ir išlikti. Tuo pat metu reikia sukurti kuo daugiau e, bendros e, parengtos dirvos tolesniems veiksmams. E, valstybės, ne tik islamo valstybės, gali kelti rimtą grėsmę mums. Būtinai turime pagalvoti apie Libiją E, kurioje grėsmės yra gana didelės. Ir aš manau, kad čia ES kartu su jungtinėmis tautomis ir kaiminėmis valstybėmis gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Bet taip pat turime žiūrėti į valstybės, kurios uh, sėkmingai uh, susitvarkė savo likimą. Nereikia galvoti tik apie liūdnas istorijas. Aš turiu galvoje Tunisą ir Maroką. Turim labai daug dirbti uh, E, pietinėme fronte. Taip pat turime galvoti apie tolesnės pietinės kaiminės - Afriką. Jos turi būti ne tik pagalbos gavėjos, bet ir mūsų partnerės. Kadangi su Italija, norėčiau paminėti, kad taip pat reikia skirti dėmesio ir tolimai šiauriai, Arktikos regionui. Atrodo, kad jis yra ramus, bet nebūtinai jis toks visuomet išliks sakiau, kad daugiau dėmesio reikia skirti rytinėms e, valstybėms ir pietinėms valstybėms. Man tai e, nėra prieštaraujantis tarpusavė regionai. Krizės vyksta nelaukdamos mūsų pastangų. Mes turime reaguoti e, E, į vis, visomis kryptimis tuo pat metu. Viskas turi būti daroma paraleliai, kitaip mes nebūsime veiksmingi. Aš žinau, kad tai kelia rimtų iššūkių, bet reikia tuos iššūkius atremti ir aš jau artėjau prie pabaigos. Šiais sudėtingais laikais, sudėtingomis sąlygomis mes turime pasikliauti mūsų pagrindiniais partneriais, kurie yra ne tik mūsų draugai, bet ir bendradarbiai, e, patikimi bendradarbiai. Aš galvoju apie transatlantinę partnerystę, uh, kuri dabar negu, e, labiau negu bet kada istorijoje įgavo istorinę reikšmę, strateginę reikšmę. Su Jens Stoltenberg, naujuoju NATO generaliniu sekretoriumi, stengsimės kuo glaudžiau bendradarbiauti, tarp kad tas žmogus yra mano asmenis draugas. Ekonominiu požiūriu, aš žinau, kad jūs deratės dėl TTIP sutarties. Ir aš tikiuosi, kad per klausimus e, aš išgirsiu e, nuorodų į šią temą. Norėčiau priminti, kad prie, prekyba yra ne tik ekonominis, bet ir strateginis klausimas. Taip pat norėčiau paminėti tarp mūsų pagrindinių partnerių Lotynų Ameriką. Ne tik dvi strateginės mūsų turimas ten partnerės, bet ir Lotynų Amerikos ir Karibų regioną bendrai. Jo visos ten esančios šalis gali tapti ES strateginėmis partnerėmis. E, birželio mėnesį ES ir e, to regiono vadovų susitikimas atveliars didelį potencialą sustiprinti tokią partnerystę. Mums reikia ne tik ekonominių, bet ir politinių investicijų į tą regioną. Aš kalbu apie regioną, kuris be abejonės yra labai vertingas Latino Amerikoje. O dabar pereinu prie Azijos. Ten taip pat turime be abejonės bendrauti su tokiais partneriais kaip Kinija, Indija, Japonija, Korejos Respublika, bet taip pat turime uh, E, bendradarbiauti su regionais, regionų grupėmis, kartu su valstybėmis, kurios nebūtinai mums dabar atrodo esminės regione, bet e, labai nedidelės politinės investicijos tose valstybėse gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Be to, aš manau, kad turime bendrauti su kitomis organizacijomis, regioninėmis ir pasaulinėmis, pradant jungti jungtinėmis tautomis, jau paminėjau NATO ir taip pat e, turime pagalvoti apie regioninės organizacijas. Europos taryba, Arabų lyga, SBO, Afrikos sąjunga ir kitas. Mūsų laukia bendras darbas, mūsų laukia bendra darbo tvarkė. Klimato kaitos klausimai – tai yra mūsų užsienio politikos neskiriama dalis. Jų turi užimti dar didesnį vietą mūsų užsienio politikoje. Žmogaus teisės. Aš manau, kad mums, europiečiams, tenka ypatingai svarbi atsakomybė už nuoseklios darbos tvarkė žmogaus teisų klausimais sukūrimais. Aš išskirsiu tris pagrindinės rytis – žiniasklaidos laisvė, moterų teisės ir e, tikėjimo laisvė. Ir paskutinis dalykas, ir e, juo baigsiu, jungtinės e, tautos parengė plėtros darbosvarkę po 2015 metų. Manau, kad ją įgyvendant mes ES galėtume labai ženkliai prisidėti prie ne tik prie tos e, darbos varkės kūrimo, bet ir jos įgyvendinimo. Jie būtų svarbi ir išorės politikai ir vidaus veikams. Labai ačiū, aš lauksiu jūsų klausimų.